Dar vienas pranešimas. GUE NGL frakcijos e, prašymas e, skirti kandidatūras atskiri, atskirus komitetus yra mūsų šio posėdžio protokole išties nurodytos pavardės, jeigu niekas neprieštataraujate,